Okay, friends, uh, welcome to this. Uh, Labą dieną. Uh, sveiki atvykę į šio posėdžio balsavimo sesiją. Ir tik ją. Visi turite su savimi, tikiuosi, balsavimo korteles. Ir mes pradėsime nuo 15 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 295 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime dėl 295 pakeitimo. Patikrinamės dėl pakeitimo 295. už ar prieš. Ir turite naudotis įrangą balsavimo. Baigiame balsuoti. Atmesta 23 balsais. 16. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 296. Kas atkrinta. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sept, 301 atkrinta, 302, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pakeitimas kompromisas H, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas N už, prieš, susilaikė priimta. 309 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Sakyčiau, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti dėl 309 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Dėl 309 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 310 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 311 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime dėl 311 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ir baigiame. Atmesta. Toliau. 313. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 314 atsijėmė jį ir sekantį taip pat Komisijos tekstas 2.1 straipsnis, kas už prieš susilaikė priimta. Dvidešimt antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime dėl 2.1. 22 pakeitimas, pasitikrinsime dėl jo. Pradėsime balsuoti. Baigiame. Priimta. Dvidešimt trečias pakeitimas kartu su 321. Kas už? prieš, susilaikė. Vėl reikia tikrintis. 93 kartu su 321. Pradedame balsuoti ir baigiame. Atmesta 26 balsais. 24. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta, sakyčiau. Pasitikrinsime ir dėl 24. Pradedame balsuoti ir baigiame. Atmesta šešiais balsais, šešių balsų persvara. 25. Kas už? Prieš susilaikė. Sakyčiau, kad atmesta kaip ir kitas, bet pasitikrinsime ir dėl 25-ojo. Pradedame balsuoti dėl 25-ojo. Baigiame. 25 pakeitimas priimtas keturių balsų persvara. 322 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 324, kas už, prieš, susilaikė priimta, 320. Kompromisas pirmasis, kompromisas į, kas už, prieš, susilaikė priimta, 342 kas už, prieš, susilaikė priimta, 343 Atsiprašau, sako pirmininkė, 342 atkrito, kadangi balsavome ir patvirtinome 309 pakeitimą. Kaip tik pasitaiso pirmininkė, nepriėmėme šito pakeitimo, todėl vis tiek 342 atkrinta, 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 343 už, prieš, susilaikė, atmesta, 27 už, ne, nebalsuosime dėl šito 27 pakeitimo pasirodo. Ne, atsiprašau, vis dėlto balsuosime. 27. Balsuojame dėl 27. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 344 kas už, prieš, susilaikė priimta. 345 atkrinta, 346 atkrinta, 28 ir 347 pakeitimai, dėl jų balsuosime kartu. Ne, jie atkrinta. Atkrinta, atsiprašau, sako pirmininkė, pereikime prie J kompromiso, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas K, kas už, prieš, susilaikė priimta. 354 už, prieš, susilaikė priimta. 355, kas už, prieš, susilaikė priimta. 356 šeštas atkrinta, kompromisas L, kas už, prieš, susilaikė priimta, 356, 360, kas už, prieš, susilaikė priimta, 361 atkrinta, 340 ir 41 jie identiški, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas M, kas už, prieš, susilaikė priimta. 367, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė pri, atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikė priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė. Sakyčiau, kad priimta, bet reikia pasitikrinti dėl 32 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Atmesta. 368 pakeitimas. Dėl to nebalsuosim. Balsuosim. 368. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta, pasakyčiau. 33. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisas O. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 35. Už prieš, susilaikė priimta. 371. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 300. Pasitikrinsime dėl 371. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trys šimtai septyniasdešimtas. Dėl jo balsuosime dabar. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 372. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 36. Kas už, prieš susilaikė priimta. 373. Kas už prieš susilaikė atmesta. 374. Kas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas P. Kas už prieš susilaikė priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 376 už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas Q, kas už, prieš, susilaikė priimta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar pasikė... dėl 40 pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trijų balsų persvara. Kompromisas R. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 385 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinsime dėl 385-ojo. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas S. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Priimta. Priimta. Kompromisas T. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 397. Mes 397 balsuosime kartu su 98, uh, 99 ir 400. Kas už? Yra keturi identiški pakeitimai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 402, 3, 3 ir 4, bet dėl jų balsuosime kartu. Kas už? 402, 3 ir 4. 401 atkritęs. 402, 3, 4, kas už? Prieš susilaikė priimta. Paž... 41, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinsime dėl 41. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti dėl 41. Atmesta. 5, 405 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 406 už, prieš, susilaikė, atmesta. 407 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 kas už, prieš susilaikė atmesta. Dabar pasitikrinsime dėl 42 pakeitimo. Pradedame, baigime balsuoti dėl 42 pakeitimo ir jis vieno balso persvarai yra patvirtintas. Kompromisas U, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 411 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 412 už, prieš susilaikė priimta, 413 atkrinta, kompromisas V, kas už, prieš susilaikė priimta. 418 kartu su 19, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 420 kartu su 221, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas W, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau kompromisas X, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 428, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime 428 pakeitimas. Balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. Atmesta. 429 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 430, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. 43 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Iš EPP vienu per daug. Gerai, rezultatas atmesta. Dviejų balsų persvara. Kompromisas Y. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Sakyčiau, kad priimta, bet pasitikrinkime. 45 pakeitimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. Atvesta. 434 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Sakyčiau, atmesta. Kompromisas AA. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kompromisas AB. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kompromisas AC, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AD, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AE, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 58 pakeitimas atkrenta, 458 taip pat. Toliau 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AF, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septyniasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AG, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AH, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 87 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 88 pakeitimas atkrenta. Dabar kompromisas AI. Kas už, kas prieš, kas vis laiko priimta. Toliau 98 pakeitimas. Ponas Kosa, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 328 ir 29 balsuome kartu, kas už 328 buvo priimtas, tai turime balsuoti dėl 328 ir 29. Taigi balsuojame. Balsuojame dėl 328 ir 29 pakeitimo kartu, kas už. Kas prieš, kas susilaiko priimta. 330 ir 331 pakeitimas kartu, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 332 ir 333 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Dėl 332 ir 33 kartu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 335, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 334, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. 334. EPP frakcija nekelėte rankų. Pasitikrinkime dėl 334. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 338 ir 39 kartu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AJ, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AK, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AL. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 127 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AM, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AN, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kompromisas AO, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 139 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas apie, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 499 pakeitimas. Ne, neturime dėl jo balsuoti. Turime balsuoti. Balsuosime dėl 499. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Pasitikrinkime. 499 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 32 balsų persvara. Kompromisas AQ. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko? Priimta. 150 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AR, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AS, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AT, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kompromisas AU, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kompromisas AV, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 175 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AW, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 191 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AX, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 510 pakeitimas atkrenta, atkrenta ir 511. Dabar kompromisas AY, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 522 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. No, we, uh, wait, 237, yes. Yes, yes. 237. Okay, we vote on amendment 337. 337 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 336 atkrenta, dabar AZ kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. BA kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Z kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas ir šis kompromisas. 553 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 554 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 555, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkim dėl 555. Pradedam balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta trijų balsų persvara. 231, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 232, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 233, kas už, prieš Pasitikrinkim dėl 232, gerai. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 233, kas už, prieš, susilaiko, Reikia pasitikrinti ir dėl šito. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. A kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 239 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 239. Pradėkime balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 240 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 241. Norite pasitikrinti dėl 240, klausė pirmininkė. Gerai, pradėkime balsuoti dėl 240 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 241 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 242, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 243, už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 243. Balsavimas pradedamas. Baigiam balsuoti. Atmesta. 245 kas už. Prieš. Norėčiau, kad pasitikrintume dėl 245. Pradėkime balsuoti. Du šimtai keturiasdešimt penktas pakeitimas jau balsavote, galime baigti balsuoti ir patvirtinti šis pakeitimas. 35 balsais patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, penktoji konstatuojama dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. B kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 249 ir 250 kartu, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 251 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 252 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 254 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 255, 256 ir 257 kartu kas už, prieš, susilaiko, patvirtinti. 253 atkrenta, 258 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 259 kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 259, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 29 balsais. 260. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 261. Kas už? Prieš susilaiko man atrodo, atmestas. Bet reikia pasitikrinti dėl 261, nebuvo labai aišku. Baigiam balsuoti. Patvirtinta penkiais balsais, penkių balsų persvara. Šeštas pakeitimas atkrenta. C kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 267 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl septinto pakeitimo, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 268 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. D kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. E kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 279 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Du šimtai aštuoniasdešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 281 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintas pakeitimas kas už, prieš, Patvirtintas. 282, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 285, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 289, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar pereikime prie 11 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 291 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 14 atkrenta. 292 taip pat atkrenta. 293 atkrenta. 294 pakeitimas. Ar mums reikia dėl jo balsuoti, klausė pirmininkė. Taip, balsuojame dėl 294, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto. Elektroninis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta 46 balsais ir niekas nebalsavo prieš. Dėkojame pranešėjai už nuveiktą darbą. Ir dėkoju, kad buvote čia, kad balsavote. Balsavimas baigtas. Kiti posėdžiai, noriu Jums priminti, bus balandžio 11-12 dienomis Bruselėje ir balandžio 25 taip pat Bruselėje. Ačiū.